Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu dem. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti į pirmąją, atvykusius visus pirmąją posėdžio dalį. Dabar vyks trumpas informacijos pateikimas. Būtent kalbėsime apie parlamento rinkimus Moldovoje. Kaip žinote, lapkričio 30 dieną kaimnystės politikos rėmuose. Mums tai buvo labai ir yra labai svarbus proeuropietiškų jėgų laimėjimas, tačiau vyksta dabar sudėtingos koalicijos dėrybos. Bet mes tikimės, kad bus pavykta išvengti vidinių konfliktų. Tai nereiškia, kad negalime neakcentuoti pagrindinių prioritetų, tikimės, kad žmonės apie juos nepamirš. Būtų gerai, kad laimėję rinkimus proeuropietiškos jėgos nepralaimėtų po kelių savaičių. Taigi, pažymime, jog tarptautinė rinkimų stebėjimo misija vyko, EBPO jai vadovavo ir Europos parlamento delegacija Igos Sontis e, vadovavo, stebint rinkimus. Džiaugiamės, kad e, pavyko surengti šį bendrą posėdį su ES Moldovos bendradarbiavimo komitetu. Ir, ponė Kristian, gal jūs galėtumėte irgi dabar tarti žodį. Ir po to Iko Soltė suteiksiu žodį, kuris dalyvavo ir vadovavo rinkimų stebėjimo misijai. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs sakėte, rinkimai Moldovos Respublikoje yra ypatingai svarbus ir reikšmingi, matyt patys svarbiausia tai buvo rinkimai nuo to laiko, kai Moldovos Respublika gavo, gavo, atgavo nepriklausomybę. Aš labai nesigilinsiu į stebėjimo misijos e, ataskaitą ir rezultatus. Kolega pristatys e, tos rezultatus pats, mes su juo daug dirbome kartu. Na ir e, mūsų delegacijos deklaruojami prioritetai ir tikslai surado savo vietą trijų tartutinių organizacijų išvadose tų, kurios stebėjo rinkimus. Deja, rinkiminė kampanija buvo susis, gan susiskaldžiusi. Ir rinkiminė kampanija truko 60 dienų Moldovoje. Buvo daug aistrų ir apie tai daug buvo kalbama, faktiškai vyko toks geopolitinis rinkiminis procesas ir mažiau dėmesio buvo skiriama socialiniams klausimams, o daugiau akcentuojami buvo išorės poslinkiai, kitaip tariant, rytai prieš vakarus ir, ir panašiai. Asociacijos sutarties įgyvendinimas turi būti vyriausybės pagrindinis prioritetas. Likščioliai Kai kurie teisės aktai, kai kurie įstatymai buvo patvirtinti, tačiau labai svarbu, kad jie pradėtų realiai galioti. Kalba eina čia ir apie kovą su korupcija ir teisinės valstybės principų įtvirtinimą. Tai yra tie dalykai, apie kuriuos kalbėti nepakanka ir aš esu įsitikinęs, kad naujoji vyriausybė, naujoji proeuropietiška vyriausybė vadovaudama Moldovos Respublikai žinos, kaip dirbti efektyviai ir veiksmingai, nes iš tiesų laikas šiuo atveju nėra pankus elementas ir aš noriu akcentuoti ir man pavyko, man atrodo, tą aiškiai pasakyti Kišiniovo valdžiai mūsų susitikimuose su jais. Būtent, kad reikalingas testinumas, mums reikia vengti to tos polarizacijos susiskaldimo, nes mažumos irgi turi būti įtrauktos į demokratinį dialogą. Šitokia dvipolė sistema, ji negali tęstis ateityje. Aš galybę kartų sakiau Moldovos Respublikai, kad Europos parlamentas, ES turi kaip ir daryti spaudimą Molda, Moldovai, tačiau šiai šaliai taip pat reikalinga ir mūsų parama. Ir mes turėtumėme padėti Moldovai žengti Europos keliu, nes būtent to Moldovos Respublikos piliečiai nori, tą jie pasirinko e, rinkimuose, proeuropietiška dauguma yra stabili dauguma e, Kišiniovo parlamente. Ačiū. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį kolegoms, dar norėčiau pasveikinti Maryčio Makri, Buenos Aires merą. Sveiki atvykę, labai malonu iš čia matyti. Tikiuosi, kad mes, Europos parlamentas, parodys, kad tikrai domisi tuo, kas vyksta jūsų šalyje dėl narkosūro susitarimų bus greitai deramasi, bandysime sustiprinti ryšius, abipusiai naudingus santykius. Ačiū, kad atvykote šiandieną. Ponas Altas. Pone pirmininkė, ačiū. Mielai kreipiuosi Jūs kaip Europos parlamento delegacijos e, rinkimų stebėjimo misijos vadovas Moldovoje. Tai buvo tarptautinės stebėjimo misijos dalis ir Europos parlamentas patvirtina visų misijų pagrindinės išvadas ir ataskaitas ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti kolegoms, kurie vyko kartu su manimi, taip pat e, kitų e, kitiems parlamentarams norėčiau padėkoti ir visiems e, už tikrai puikų bendradarbiavimą ir pagalbą. E, mes rinkimų dieną stebėjome rinkimus įvairiose šalies vietose. Lankėmės įvairiose rinkiminėse apygardose, įskaitant ir tas, kurios yra palei Padniestrės regioną. Žiūrėjome, ar žmonės gali balsuoti, ar ta teisė iš jų atimta. Ir turiu pasakyti, kad rinkimai pasižymėjo plačiu, plačių politinių alternatyvų spektru. Stebėjimo misija sveikina rezultatus, vertinant juos ypatingai su ankstesniais rinkimais, kur trūko pasitikėjimo, susidomėjimo ir noro. Rezultatas leido daugumą surinkti balsų proeuropietiškoms jėgoms. 55 vietas jie gavo, socialistai komunistai kartu 46 vietas parlamente. Likus vien dienoms iki rinkimų, Centrinė rinkimų komisija partija Patrija uždraudė, nes buvo nustatyta, kad iš užsienio gavo nedeklaruotų lėšų ta partija. Mes matėme, kad daug rinkėjų stovėjo eilėse norėdami išreikšti savo balsą, viskas vyko taikiai, sklandžiai, be jokių problemų, esminių problemų. Mes džiaugiamės, kad daug rinkėjų sutikome rinkiminėse apygardose. Moldovos piliečiai balsavo laisvai, naujai išrinktas parlamentas pradės įgyvendinti ilgai lauktas reformas tam, kad būtų išspręstos socialinės, ekonominės problemos, būtų kovojama su korupcija, būtų užtikrinamas skaidrumas e, partijų finansavimo sistemoje. Stebėjimo misija visiškai, stebėjimtojų komanda visiškai suprato ir žinojo, kiek svarbus yra tie rinkimai atsižvelgiant į geopolitinį kontekstą. Geopolitinis kontekstas buvo labai svarbus šiuose rinkimuose. Socialiniai ekonominiai klausimai gal dėl to šiek tiek nukentėjo ir gal šiek tiek e, buvo suskaldyta visuomenė, tačiau tuo pat metu buvo paraginti piliečiai dalyvauti rinkimuose. Europinė integracija gali sukurti galimybę šiai šaliai visapusiškai pasinaudoti šiuo potencialu, įskaitant ir tradicinius ekonominius e, ryšius. Mes e, atsižvelgėme į padarytą pažangą Ir taip pat pastebėjome, kad yra ir trūkumų. Ypatingai akcentuojame, kad svarbu spręsti problemas susijusias su rinkimų stebėjimo misijomis ir taip pat išspręsti problemas dėl partijų finansavimo. Taip pat norime pabrėžti, jog svarbu patvirtinti teisinį pagrindą, kuriuo būtų galima užtikrinti pluralizmą ir žiniasklaidos laisvę. Taip pat daugiau uh, dirbti žiniasklaidos nuosavybės skaidrumo srityje. Ir galiausiai norėčiau padėkoti biurams rinkimuose, kurie mus priėmė ir taip pat tikimės, kad parlamentas greitai pradės dirbti. Valdžia taip pat turėtų pradėti veiksmingai gyvendinti nacionalinį žmogaus teisų veiksmų planą susijusį su visomis mažumomis, įskaitant ir Romų bendruomenę. Pabaigai norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas laukia tolesnio bendro darbo su Moldovos parlamentu parlamentinės asociacijos komiteto rėmuose. Labai svarbu, kad naujasis parlamentas išlaikytų politinį pagreitį, reformų pagreitį ir gyvendintų veiksmingas efektyves politikas, politikos rytis, kurie būtų, politinius sprendimus, kurie būtų naudingi visiems Moldavams. Taigi, jeigu dabar nepavyks mums visko padaryti veiksmingai, kitose rinkimuose gali būti visiškai kitaip, taigi reikalinga, kad uh, E, būtų užtikrintas skaidrumas, būtų kovojama su korupcija ir Europos parlamentas stebės, ar, kaip greitai yra įgyvenimas asociacijos susitarimas. Tai nėra Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos bendrų santykių galutinis tikslas, tai yra tiesiog europinės perspektyvos dalis. Ačiū. Labai ačiū, kad uh, pristatėte visus delegacijos vykusios įstebėjimo misiją narius ir jų poziciją. Dabar ponė Kalnietė. Ačiū ponė pirmininkė. Likus vienai savaitėjai Moldovoje mes trys e, delegacijos nariai, aš, ponas Galeris ir ponas Šetina aplankėme Moldovą ir dalyvavome pasirinkimo rengimams posėdžiuose. Mes norėjome pasakyti, kad dabar jie turės rimtą europinę pažangą, bet po rinkimų prasidės tokie sudėtingi, draugiški ir nelabai draugiški santykiai. Sakėme, kad Moldovos politikai turi suvokti reformų būtinybę. Tuo tikslu ES turi sukurti labai tikslų veiksmų planą pagrįsta asociacijos sutartimi. Jis padėtų politikams įgyvendinti visą eilę būtinų reformų. Norėčiau pateikti pasiūlymą. Gal galėtumėm sudaryti ekspertų komandas, kurių sutelktų dėmesį į mūsų Moldovams, kolego, Moldavams kolegoms iškylančias problemas ir pasidalintų patirtimi. Tose ekspertų grupėse būtų išmanantis žmonės e, iš buvusių Rytų Europos, e, Baltijos valstybių, nes jos e, ilgą laiką išgyveno Sovietų Sąjungos dominavimą. Reformų įgyvendinimo būdai ir pokyčiai tose valstybėse galėtų pasitarnauti kaip pavyzdys kitoms šalims nes žinome, kokios gali būti problemos ir žinome, kaip klaidas taisyti. Antras dalykas - dabartiniai naujai išrinktai vyriausybei e, viena iš pagrindinių e, uždavinių, užduočių dabar bus sumažinti atotrukį, kuris dabar pasidarė labai didelis Moldovoje tarp skirtingų visuomenės grupių. Jeigu po rinkimų jiems nepavyks bent 20 procentų uh, E, rinkėjų daugiau negu dabar e, įtikinti, kad reikia remti europietišką orientaciją, tai per kitus e, rinkimus gali būti labai smarki atgalinė reakcija. Ačiū. Um, merci, merci, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi. Du dalykus norėčiau pasakyti, paprašęs žodžio. Rinkiminės konsultacijos Moldovoje vyko labai sklandžiai. Man atrodė jokinga kritika susijusi su konkuruojančių partijų veiksmais. Iš esmės, e, jie te buvo susiję su partija, kurie buvo nelegaliai finansuojama, daugiausiai iš Maskvos, e, įstojimu į e, procesą. Maskvoje, Europos spaudoje ir tam tikrų politinių grupuočių pasisakymuose Buvo kalbama apie tai, kad šiuos rinkimus jie pralaimėjo ir tas Moldovams svarbus žingsnis. Moldovos rinkėjai labai aiškiai pasakė, kad e, jų pozicija yra apibriešta ir visokių kitokių interpretavimų yra neprotingi. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti. Dar reikia padaryti labai daug dviejose srityse ir aš tikiuosi, kad vyriausybės koalicija, kuri bus suformuota, pateiks gerą pavyzdį. Pirmas dalykas e, - reikia skatinti labai greitai darbo vietų kūrimą. Tai yra tikslas, kurio gyventojams labiausiai reikia. Moldovos Respublika negali būti negali išlikti tokia, kokia ji dabar yra. Ypač žinant, kad patekimo į Rusijos rinką galimybės Moldovos piliečiams dabar yra žymiai labiau apsunkintos negu anksčiau. Antras dalykas - reikia siekti kuo daugiau pažangos kovoje su korupcija. Mano nuomonė yra nepriimtina atidėti šio tikslo gyvendinimą rydienai. Taigi du prioritetai - darbo vietų kūrimas ir kova su korupcija. Čia reikia labai aiškios pažangos ir manau, kad tuo pagrindu galėsime vertinti vyriausybės veiksmus. Baigdamas norėčiau pasituoti mūsų Europos parlamento narį, kuris lankėsi e, Moldovoje ir stebėjo šiuos rinkimus. Ačiū. Thank you, Chair. Kolegs. Ačiū pirmininkė, kolegos. Moldovos e, rezultatai e, labai gerai rodė, kad mes tikslingai ratifikavome sutartį spalio mėnesį. Mes nesuklydome, nes tikėjome, kad e, rinkimų rezultatai bus tokie geri, bet kaip jau prieš mane kalbėjo kolegos sakė, tai tik patvirtino tos valstybės siekius. Tiesą sakant, per šiuos rinkimus polarizacinė linija tarp Bruselio ir Maskvos. Kai kurios e, populistinės, socialistinės politinės jėgos Moldovoje e, plakatuose pateikė ir save, ir Putiną. Taip jie tarsi parodė, kad jie pritarė Putinui. Tai yra valstybė, kur neturi nieko bendro su Europos vertybėmis ar mūsų asociacijos sutartimi. Ta polarizacijos linija yra pavojinga, bet e, sakykime, kad ji paragins mus visus nepalikti Moldovos po šių rinkimų vienos ir tęsti bendradarbiavimo ir pagalbos darbus e, numatytus asociacijos sutartyje. Taigi, matydami, kad rinkėjai ir toliau žvelgia į praeitį, mes turime išnaudoti visas galimybės labiau informuoti visuomenę apie Europos Sąjungą, e, išnaudoti galimybės numasytas asociacijos sutartyje ir aš žinau, kad mano kolega Kristėja darys viską, ką gali, kad sukviestų e, Europos parlamento narius į Moldovą, kad e, jie galėtų šviesti visuomenį, organizuotų paskaitas, diskusijas, uh, skleistų informaciją. Ir e, iš tiesų turime Moldovą pasveikinti. Toks rezultatas, e, balsų pasiskirstimas kaip 55 ir 46, netrodo labai solidus. Bet jeigu pažvelgtumėm į modernių laikų Moldovos istoriją, tai suprastume, kad rezultatas yra puikus. Tai yra ne vieno balso skirtumas už ar prieš. Didelis skirtumas tarp dviejų blokų. Ir aš tikiuosi, kad proeuropietiškasis blokas E, sukurs solidžią veiksmingą vyriausybę, kuri nuves e, tą valstybę link ES, kiek tai įmanoma padaryti. Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Jeigu partijoms yra uždraudžiama dalyvauti rinkimuose todėl, kad jos gauna finansų iš Rusijos, e, tai nereiškia, kad tai turi tapti europietiška rutina. Jeigu taip atsitiktų, kolegos e, prarastų nemažai rūpeščių. Čia toks mano pajokavimas. Bet e, noriu pasakyti, kad man šis rezultatas netrodo toks puikus, kaip kai kurie kolegos jį apibūdina. Jeigu neklystų, buvo ir išlieka parlamentinė dauguma, kuri yra labai gera, bet jos nepalaiko visuomenės dauguma. Jeigu suskaičiuotumėt visus balsus, net ir tuos, kurie nepasiekė minimalaus lenkščio, tai pamatytumėt, kad naujosios vyriausybės pamatas yra gana nestabilus. Apie tą turime pagalvoti ir mano nuomonė nereikėtų e, tik tai svarstyti, kaip e, su jais bendradarbiauti, kad europietiškoji pakraipa sustiprėtų. Reikėtų pagalvoti, kaip kalbėtis su kitais e, visuomenės atstovais, su kita fronto puse. Ir aš manau, kad čia turėtume dėti ypatingų pastangų. Galbūt taip pat reikėtų kalbėti su kai kuriais e, kitais vakarų valstybių atstovais, galingųjų valstybių atstovais apie Moldovos proeuropietišką orientaciją. Nemanau, kad visuomet amerikiečiai tą šalį vertina iš tos pačios perspektyvos kaip mes. Tai galėtų būti vienas iš mūsų uždavinių. Kalbant apie reformų būtinybę, ponė Kalnietė pateikė įdomų pasiūlymą. Norėčiau paklausti, ar vyriausybė, kurias jūs kalbėjote, vyriausybės ir visuomenės yra pasirengusios teikti tokią paslaugą? Ar iš tiesų Moldovos vyriausybė yra linkusi priimti tokią pagalbą? Ar nori Europos institucijos padėti sutelkti pastangas ir paremti Moldovos vyriausybę kartu? Ačiū kolegoms, kurie dalyvavo šiame procese. Bet aš manau, kad e, taip pat reikėtų galvoti ir apie šio proceso e, kitą pusę. Tai yra, netidėliodami turime prisidėti prie jo sureguliavimo, nes ten atsiveria naujų galimybių. Thank you. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Manau, kad čia mes užsimame savęs apgaudinėjimu. Nesuprantu, kodėl mes čia esam tokie patenkinti rezultatais. Nežinau, kad jūs EKR narys. Porą minučių. Na, atrodo, kad proeuropietiškos partijos e, laimėjo rinkimus, e, tačiau didžiausia partija laimėjo daugiau kaip 20 procentų balsų ir tai socialistų partija ir natūralu, kad jie turi ryšių su Rusija. Taigi, jų požiūris visiškai netoks kaip Europos integracijos siekiančių partijų. Nuo 2005 metų europietiškos partijos tikrai turėjo sunkumų ir jie galėjo į valdžią patekti tik tai sudarinėdami kolekcijas. Taigi galbūt nėra protinga vertinti tuos rinkimus kaip europietiškų jėgų pergalę. Ir manau, kad vis dėlto proeuropietiška Moldovos orientacija visų pirma turėtų būti sprendžiama šalies valst ir valstybės piliečių referendumu. Na, na, aš galbūt neteisingai suprantu Britų rinkimų sistemą, tačiau atrodo, kad kad e, ten irgi darbo partija yra laimėjusi rinkimus. Ne, ponas Tenok, leiboristų partija laimėjo 30 procentų, tačiau Margaret Thatcher laikais partija buvo dar stipresnė, 42 procentus balsų surinkdavo. Uh, Taigi jeigu yra daugiau partijų negu viena, tai rezultatai visai neblogi. Žinoma, sutinku su ponu Butikovu, kad e, tai nėra tokia jau akivaizdi proeuropietiškų jėgų pergalė, nereikia džiaugtis tą transatlantinę integraciją ir proeuropietišką orientaciją. Uh, Be to, pagal Britanijos įstatymus užsienio vyriausybė negali finansuoti jokių partijų. Lygiai taip pat to negali daryti užsienio paliečiai. Taigi man kelia nerima tam tikrų vyriausybių pastangos, ypač Rusijos vyriausybės pastangos remti politinės partijas kitose šalise pavyzdžiui socialistų partijos tokiose šalyse kaip Bulgarijoje, Moldavijoje ir netgi Prancūzijos nacionalinis frontas lyg ir yra gavęs paskolą iš Rusijos banko. Tokį nešvarų žaidimą žaidžia Rusija. Tačiau demokratijoje labai dažnai sakoma, kad užtenka daugumos tam, kad galėtume valdyti valstybę. E, parlamentinė dauguma yra ir nors ji netokia ir stabili, vis tiek turime skatinti Moldovą, jai visokiojopai padėti, remti vyriausybę, kuri žinoma yra trapi. Ir mes turime užtikrinti, kad Moldovos žmonės tinkamai įvertins ES pagalbą ir Žinoma, jeigu jie norėtų grįžti į kažkokio pobūdžio tarybų sąjungą, kokia buvo praeitie, tuomet jie už tai gali brangiai sumokėti savo laisvę. Ir mm, reikia vis dėlto remti demokratiją tose šalise, kur bandoma įvesti kažkokį postsovietinį režimą. Na, mm, yra visada dvi pusės, bet kokiu atveju turime būti nusiteikę teigiamai ištiesti ranką savo draugams iš Moldovos, užtikrinti, kad jie gali atvykti į Europos parlamentą, kad e, gali pasinaudoti ES lėšomis ir parama, kad gali pasinaudoti prekybos nuolaidomis ir taip pat um, viskuo, ką suteikia asociacijos susitarimai. Manau, kad tai būtų tikra parama šiai šaliai. Ir aišku, yra pavojus, kad e, Putinas bandys sukurti koridorių pro Mariapolį ir į Krymą, tačiau tikiuosi, kad tie mano būkštavimai nepasiteisins. Na, kągi dabar galiu pasisakyti ir aš atsiprašau, kad prieš tai supainiojau pavardas. Uh, Tiesą sakant, e, negaliu iki galo suprasti, kodėl visi tokie patenkinti Moldavijos rinkimo rezultatais. Nors mano troškimai ir idealai e, visiškai atitinka ir kitų parlamentarų nuomonės. Komunistų partija surinko virš 60 procentų bals, tūkstančių balsų. Ir, ir socialistų partija taip pat surinko didelę dalį balsų. Taigi dvi partijos um, komunistų ir socialistų surinko didžiausią dalį balsų ir šalis beveik yra pasidalinusi. Jeigu būtų daugiau partijų, tai tuomet daugumos vyriausybė būtų visiškai priimtina. Tačiau čia kalbame apie Europos integraciją ir esant tokiai susiskaldžiai visuomeniai, panašu, kad Europos integracijai pritarė tik nedidelė dalis žmonių. Man šis rezultatas nepatinka ir nors man tos rezultatas nepatinka, pamatysime dar ir dėl to, kad uh, Padniestrės e, gyventojai, pusę milijono žmonių nebalsavo aktyviai. Ir kadangi jie net nebalsavo, mes negalime vertinti padėties Moldavoje kaip pažangos link Europos Sąjungos. Ir nenoriu čia visų liūdinti, tačiau matau statistiką. Jeigu pasižvel, pasižiūrėtume jeigu pasižiūrėtume, kaip viskas klostėsi, tai pamatytume, kad um, tie proeuropietiški rezultatai yra visiškai nepagristi. Lygiai taip pat kaip ir Ukrainoje. Sakėme, kad šalis yra proeuropietiškai nusiteikusi, kai beveik pusė šalies žmonių uh, nėra, pasisa, nepasisako už Europą. Tai galbūt niekam nepatinka tai, ką aš sakau, tačiau vertinkime situaciją realiai. Pone Hotar. Pone Hautala. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu du klausimus e, parlamentinio komiteto pirmininkui, ponui Kristėje, bet galbūt ir ponas Soltės norės e, pakomentuoti. Kokių pasitikėjimo tvirtinimo priemonių dabar numatote tarp e, Kišniovo ir Aspolio? Ir ar nemanote, kad ES galėtų daugiau nuveikti, kad būtų sustiprintas tas dialogas ir kad būtų galima užtikrinti šalies vientisumą? Kitas klausimas, kaip jūs vertintumėte priekybos padėtį Moldovoje? Nes yra asociacijos susitarimas ir kita vertus yra Eurazijos ekonominė bendryje su savo režimu ir Rusija. Ar manote, kad ES pakankamai daro, kad padėtų Moldovai išsaugoti savo prekybinę padėtį. Ačiū. Šophauseris. Pone pirmininkė, dėkoju už tai, kad suteikite man žodį. Pirmoji mano pastaba yra susijusi su kalba, kuri pasirinkta. Mes kalbame apie proeuropietiškas jėgas. Tai reiškia, kad mes prieš, prieš pastatom jas kitoms jėgoms. Ir aš maniau, kad ES siekiama taikos, bet panašu, kad mes imamės karo. Kalbame apie proeuropietiškas jėgas ir kita vertus kalbame apie prorusiškas jėgas. Norėčiau priminti, kad Rusija yra Europos tarybos narė, yra Europos dalis ir mes dabar užsimame tokiais veiksmais, kurie tikrai nesusijęs su mūsų kultūra, tradicijomis ir mūsų Europos parlamento legitimumu. Antroji pastaba. Susijusi su finansavimu. Jeigu mes kalbėtumėme apie amerikiečių lėšas, ar kaži, mes taip pat piktintumėmės, būtent kiek milijardų um, Amerika skyrė Ukrainai, ir panašiai. Taigi mes negalime dvigubų standartų čia taikyti ir kalbėti apie ją finansavimą kaip gerą finansavimą, o kitų šalių finansavimą kaip apie blogą finansavimą. Trečia pastaba. Trečia mano pastaba yra susijusi su asmeniais išpoliais. Atsiprašau. Mano trečia pastaba, trečia pastaba Mano trečia pastaba yra susijusi su asmeniais išpoliais. Pone pirmininkė, mane asmeniškai užsipuolė ir jūs privalote man suteikti žodį, kad aš galėčiau apsiginti. Pirmininkas, jūsų laikas pasibaigė tiesiog. Jūs tiesiog laikas pasibaigė, su kitais aš irgi taip pat elgiuosi. Atsiprašau, jeigu netaip supratote. Ar ponas Šoltas? Prašau. Dabar atsižvelgiant į tai, ką sakė kolega dėl rinkimų rezultatų. kad buvo surinkta solidi balsų dauguma tų, kurie nori europinio kelio ir kokie dabar galėtų būti santykiai tarp Ukrainos, sako kalbėtojas, ir ES. Ukrainą reikia vertinti, kalbant apie e, kaimynus ir jos kaimynus ir Rusiją. Ir mes atsižvelgiame į šalies padėties geopolitinę reikšmę. Dabar kalbant apie ekonominę priekybinę pusę, akivaizdu, kad čia per, per naktį niekas nepasikeis, kalbant apie priekybinius santykius Moldova energetinė prasme labai smarkiai priklauso nuo vakarų. Dėl to, kaip viskas yra susiklosti. O dėl patrija partijos uždraudimo ir skandalo susijusio su jos finansavimu, mes e, kaip stebėtojai pažymėjome, kad partijos e, išskirimas kelia, kelia tam tikrų klaustukų, ypatingai dėl to, kada tai įvyko, kada ji buvo uždrausta. Ir aišku, reikia viską, kuo galima greičiau išsiaiškinti, kad išsklaidytumėme bet kokias abejonės. Šyrit mes kalbėjome daug apie žiniasklaidos pluralizmą. Žiniasklaida suvaidina svarbu vaidmenį informuojant visuomenę, formuojant viešą, viešąją nuomonę. Ir mes neturėtumėme tų dalykų ignoruoti. Juolab, kad e, kalbame apie nuosavybės koncentravimo galimybę. Ir taip pat e, kalbame apie partijų finansavimą. Dėl bendradarbiavimo su ES tai bus matyt ilgalaikis procesas nes sienos vis dar yra, jos yra ginamos ir tas tuos e, materialius, e, materialias kliūtis, matyt, bus irgi nelengva įveikti, taip pat kaip ir psichologinės kliūtis. Pirmininkas, ačiū kolegos. Baigėme diskusijas apie tai. Dabar sveikiname kolegas ir bičiulius iš Vokietijos Bundestago. Ir su kolega Günter Gerchman mes norėtumėme juos pasveikinti. Ir galbūt aš trumpai pristatysiu šį kitą Europos kaiminystės politikos klausimą. Žinoma, vyksta konkurencija Moldovoje tarp tų jėgų, kurios nori senosios sistemos ir kurios nori liberalios sistemos orientuotos į rinką. Taip, tai vyksta toje šalyje, taip lygiai taip pat kaip vyko ir kitose šalyse. Ir mes matome, ką daro Rusija, matome prekybinius apribojimus, kuriuos įveda Rusija Moldovos atžvilgiu. taip pat obolių importo draudimas, vis, visomis tomis priemonėmis daromas spaudimas. Mes puikiai tai suprantame. Ir ta partija, kuri gavo finansavimą iš Maskvos. E, negalėjo įrodyti tiksliai to, tų lėšų gautų kilmės ir panašiai, ten buvo daug neiškumų ir ponia Būtikoferi padarinys yra tas, kad mes turime išsiaiškinti, kaip galėtumėme įsitraukti tuos procesus ir kaip užtikrinti paramą toms jėgoms, kurios siekia demokratijos. Manau, kad bendrai rezultatai yra pozityvūs ir tikiuosi, kad ir toliau teiksime paramą. Ir aš nemanau, kad galime nusigręžti nuo tos politikos. Ir aš manau, kad. Na, aš nelabai supratau pono Nat kitų išsakytų argumentų. Ir dėl to manau, kad labai svarbu, jog mūsų pozicija būtų aiški. Ir tai yra susiję ir su kaiminystės politika. Norėčiau paminėti ir Donbasą, ir Krymą. Juk situacija čia ta pati destabilizavimas, o po to neigiama, neigiamas poveikis ekonomikai ir galiausiai jau pasitelkiama kritika. Jeigu mes tokios strategijos neanalizuosime, tuomet kils bendrų problemų bandant užtikrinti taiką, kad piliečiai galėtų džiaugti savo teisėmis e, Europoje. Džiaugiuosi, kad ponas Post yra atvykęs taipogi. Labai džiaugiamės. Ginterį, norėčiau tau žodį suteikti dabar. Ja, zunächst, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Mėly kolegos, Europos parlamento kolegos, labai džiaugiamės galėdami atvykti šiandien į parlamentą. Esame iš Europos reikalų komiteto, Vokietijos parlamente. Ir mes laikomės tos puikios tradicijos, būtent kartą, bent jau kartą per metus mes surengėme susitikimą Bruselėje, kad turėtumėme galimybę tiesiogiai užmėgsti kontaktus su jumis. Ir taip pat e, turime galimybę užmėgsti kontaktus ir su komisijos atstovais. Taigi, Mes kaip e, Europos reikalų komiteto nariai Briuselėje lankomės gan dažnai, nes e, tai yra mūsų komiteto darbo sritis. Artimai bendradarbiavame su kolegomis Europos parlamente. Esame vienintelis e, komitetas Vokietijos Bundestage, kur 15 Europos parlamento narių turi vietas. Mes tą darome, kad galėtumėme, kuo galima, ar, artimiau su jais bendradarbiauti. Dabar kalbant apie specifinius klausimus. Aš manau, kad Manau, kad Europos parlamente kadencija buvo perimta labai sklandžiai, tai mums irgi labai aktualu Vokietijos bundestage. Mes taip pat stebėme ir įvykius Ukrainoje ir faktiškai per kiekvieną mūsų komiteto posėdį mes apie tai kalbamės ir daug dėmesio tam skiriame. Išnef Müncheno saugumo tarybos e, pirmininkas, taip pat Angela Merkel, mūsų kanclerė dažnai atvyksta į tuos susitikimus, mes palaikome kontaktus su atitinkamomis e, ekspertų organizacijomis ir tokiu būdu uh, mes bandome tinkamai prisidėti prie politinių diskusijų. Ir aš esu labai dėkingas, kad jūs mums šį rytą skirėte laiko, kad galėtumėme surenkti bendras diskusijas. Įvyks dabar bendros e, diskusijos. Na ir žinoma, mes stebime tai, kas e, vyksta su šalimis, kurios patenka į kaimynystės politiką. Uh, šešios šalys, trys Gruzija, Ukraina ir Moldova, trys iš jų turi vieną bendrą bruožą, būtent visos jos savo šalyje turi užšaldytų konfliktų, konfliktų, kuriuos sukėlė Rusija ir kurie tęsiasi. Nepaisant to, ar kalbėtumėme apie Moldovą, Padniestrės regioną, ar kalbėtumėme apie pietų Osetiją Gruzijoje, ar kalbėtumėme apie dabartinį konfliktą, invaziją Kryme ir taip pat tai, kas vyksta Ukrainos rytuose. Visa tai yra labai svarbus klausimai mums, nes visos tos trys šalys nori vieno dalyko. Jos nori turėti tai, ką mes turime jau dešimtmečius - europinės taikos vertybės, laisvės vertybę, teisingumą, teisinės valstybės principus ir socialinio gerbuvio sistemą. Dėl šios priežasties Rusijos agresija yra agresija ir prieš europinės vertybės. Ir dėl šių priežasčių šioms šalims turime rodyti solidarumą, jos, jos to nusipelnė. Taip pat mes labai domimės ir tuo, kokios, kaip yra su Europos išorinėmis sienomis, kad ten irgi galėtumėm užtikrinti pakankamai stabilumo. Dėl tos priežasties kaiminystės politika čia yra labai svarbi. Mes turime pažiūrėti, kas vyksta ir Afrikos šiaurėje. Tai, kas vyko po arabų pavasario, pavasaris dėja išvirto rudeniu ar net gal žiema. Taigi mes turime dirbti šiuose srityse ir aš, Elmarai Brokai, labai džiaugiuosi, kad šiandieną čia atvykome kaip jūsų komiteto svečiai ir aš laukiu mm, diskusijų procedūrinė prasme. Aš pasiūlyčiau štai ką po tavo pareiškimo, Elmarai, galbūt galėtumėme pakviesti iš abiejų grupių kalbėtojus. Tačiau prie to dar grįšime. Čia kalbėjimui skiriamos dvi minutės. Žinau, kad Europos parlamente tris minutės kartais skiriamos, esate dosnesni, bet man atrodo, kad reikia laikytis kalbėjimui skirto laiko. Uh, Žinau, kad labai griežtai dalini kalbėjimus kitą laiką. Mes tą patį darysime. Taigi dar kartą dėkoju už galimybę mm, surengti bendras diskusijas šį rytą. Ačiū. Dabar žodis Elmorui. Alpen. Aš nenoriu ilgų kalbų dabar sakyti, todėl tik tai pateiksiu pasiūlymą. Tarp mūsų yra atstovai iš Europos komisijos ir galbūt jį galėtų trumpai papasakoti mums per kokias penkias minutės apie darbą, kurį atlieka e, paramos grupė Ukrainoje. Tai bus labai geras darbas, mūsų, geras pagrindas mūsų diskusijai. Prašom žodis Jums. Ačiū už įžangą ir už pakvietimą. Mums labai didelė garbė kalbėti Europos atsiprašau, Bundestago vardu. Jūs jau turbūt žinote, kad parlamento rinkimai Ukrainoje spalio 26 dieną buvo labai svarbus žingsnis Ukrainai sustiprinant demokratinę plėtrą pagal tarptautinius įsipareigojimus. Šiuo pagrindu Ukrainos rinkimų e, rezultatų patvirtinimas turėtų būti atliekamas tarptautinio konsensuso pagrindu Sąlygos yra labai palangios, naujoji rada ir naujoji vyriausybė turi rimtą iššūkį, reikia įgyvendinti reikalingas ekonominės ir politinės reformas, mes su jais labai glaužiai bendradarbiausime ir stengsime įgyvendinti konstitucinę reformą, decentralizacijos reformą, teismų reformą, teisės saugos, kovos su korupcija e, reformas ir tikimės, kad bus sustiprinti administraciniai gebėjimai per politinius pokyčius Ukrainoje susidarė naujoviška padėtis. Naujoji rada ir naujoji vyriausybė turi sutelkti dėmesį reformų įgyvendinimo užtikrinimą. Tai yra labai svarbu ir būtina, kad būtų dirbama sparčiai. Norėčiau atkreipti dėmesį pagrindinius pokyčius. Šiandien vyriausybė yra kviečiama atvykti į radą, kur bus pristatoma programa patvirtinimui. Mūsų bendras vertinimas yra labai bendras, mes ką tik tą programą gavome, joje pasakyta, kad pažangos yra pasiekta daug, jie atitinka darbo vykstanti e, formuojant nacionalinę reformų strategiją, bet to atitinka koalicijos susitarimą ir prilyksta Ukrainos įsipareigojimams pagal asociacijos sutartį. Programoje suteltas dėmesys į sritis, kurios e, turi būti sureguliuotos nedelsint tai reikalauja sisteminių pokyčių, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau. Taip pat yra sutelktas dėmesys į atgaivintos valstybės ekonominį stabilizavimą ir teisės virsienybės principą įtvirtinimą. Dabar ir Ukrainos vyriausybė ir radai reikia palikti galimybę dirbti. Sunku pasakyti, kaip jiems seksis Reikia, kad visos struktūros būtų geriau įgyvendintos. Greičiausia bus e, naujų ministrų, naujų viceministrų. Su jais mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, nes viceministrai yra atsakingi už Europos integraciją. Vyriausybė taip pat labai kruopščiai rengia nacionalinę reformų strategiją 2015-2017 metams Tikimės, kad ta strategija gruodžio mėnesį, o gal sausio pradžioje bus patvirtinta. Ši strategija yra labai svarbi Ukraino žmonėms. Vyriausybė turi dirbti skaidriai įgyvendinama savo tikslus, o be to mums reikia iš tarptautinės bendruomenės pusės, kad būtų sukurtas konkretesnė strategija, nes šiandien pateikta vyriausybės programa yra labai bendro pobūdžio, tai yra gana trumpas dokumentas, tik šešių puslapių. Norėtume, kad e, būtų aiškiau nustatomi konkrečių veiksmų terminai. Rezultatai, sėkmė priklausys nuo politinės valios ir ryšto, kurią turi demonstruoti naujoji Ukrainos valdžia. Be bejonės, jūsų darbas ir visa parama, kurios jie gali susilaukti iš jūsų, E, skatinant e, būtiniausias reformas yra būtina. Mūsų darbe pagrindinis e, žodis yra nuosavybė. Mes norėtume, kad Ukrainos vyriausybė išnaudotų mūsų patarimus ir pagalbą ir žinotų, kaip ją e, su, į, įlieti į patikimą reformų strategiją. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Porą bendro pabudžio pastabų. Klausimų, kurį svarstysime labai greitai. Europos parlamentas greitai pradės renkti ataskaitą apie kaiminysės politikos peržiūrą. Man teko garbė ir malonumas uh, e, renkti pranešimą apie tą peržiūrą. Man atrodo, kad ji yra teikiama pačiu laiku. Ankstesnis pranešimas apie kaiminysės politiką buvo parengtas tik prieš trejus metus. Tada mes sureagavome į pokyčius pietivūnėje kaiminystėje ir reagavome į krizę rytuose, padėtį susidariusią rytuose. Žiūrėjome, ką galėjome patirti per pastarosius trejus metus ir ko galima iš to pasimokyti. Reikėtų suprasti, kad tokios krizės mažesnio ar didesnio masto kartosis ateityje. Mes turėtume būti kur kas realistiškesni, vertindami tą ateities krizės. Ir aš remiuosi prieš trejus metus įgytą patirtimį Galbūt dabar galėtume būti optimistiškesni ir pozityvesni negu reikia. Reikėtų atsižvelgti šioje ataskaitoje į bendrą mūsų kaiminystės politikos kontekstą. Šiai politikai nereikia, reikia, atsiprašau, aiškių, nuoseklių ir e, toli siekiančių tikslų. Akivaizdu, kad reikia politikos priemonių kaiminystės politikai, kurios būtų suderintos su tos politikos tikslais ir atvirkščiai. Reikia teisingų priemonių, kurios remtų mūsų politiką kaiminystėje. Kaiminystės politikos peržiūroje aš akcentavau, kad visos reformos turi būti pagrystos partnerystė su pilietinė visuomenė. Turime būti drąsus, bet ir realistiški, spręsdami šiuos klausimus ir turėtume labiau galvoti apie tokius klausimus kaip saugumas, priekybo, energetikos priekyba ar imigracija. Dabar frakcijų atstovai. Pona Štipkin. Ja, Dank, Herr Ačiū, pirmininkė. Sid CDCSU atstovas esu ir džiaugiuosi galbėdama su jumis šiandien kalbėti e, labai aktualią temą, tai yra kaiminystės politika. Mums labai svarbu išgirsti, ką jūs galvojate apie tai, kaip ateityje būtų galima pakoreguoti kaiminystės politiką. Visų pirma, Negalima čia kaltinti nei kaiminysės valstybių, nei Europos Sąjungos, bet 2009 metais buvo tarsi vykdomas bandomasis projektas, kurį gyvendinti nelabai pavyko, nes jis buvo susijęs su Rusijos interesais. Deja. Nes būtent e, su tuo projektu susijusios valstybės priklausė ir mūsų kaiminysės politikai. Ateityje reikėtų pagalvoti, kaip e, tiksliau brėžti savo veiksmus ir pasimokyti iš praeities klaidų. Vienas dalykas yra labai svarbu suvokti. Tai, ką daro e, Rusija Ukrainoje, yra nepriimtina. Aš pats matau, kaip ES stengiasi prastumti greitai susitarimą su Ukraina, bet Ukraina dar nebuvo pasirengusi tam susitarimui. Manau, kad e, tas spaudimas buvo klaidingas ir mes dabar apie tai turėtumėm kalbėti. Kaip galėtume geriau suformuluoti kaiminystės politiką? Pažvelkime į šiek tiek subtilesnius skirtumus. E, reikėtų sustiprinti metodiką dirbant su skirtingomis valstybėmis. Skirtingai į valstybės narės reikėtų kreiptis, bet nereikia daryti per daug didelio spaudimo, nes tos valstybės artimiausioje ateityje dar negalės tapti ES nare. Aišku, atmesti tokios galimybės negalima, gal kita visuomenės karta jau ir galės tai padaryti. Bet pažiūrėkime, kas e, realiai yra įmanoma toms valstybėms dabar. Mokslininkų bendradarbiavimai yra labai svarbus. Galbūt norvegiškasis modelis yra naudingas. Norvegija yra nepaprastai e, artima ES, nors ir nėra e, narė. Bet ji gali daug ką daryti individualiai ir aš manau, kad kažką panašaus reikėtų pasiūlyti naujoms narėms. Taip jos galės pasiekti apčiopiamos pažangos ateityje. EPP pirmininkė, ačiū Jums už tai. Pakartosiu. Tai, kas yra labai svarbu E, kalbėdami apie Ukrainą mes turime e, rasti bendrą kalbą ir turime duoti labai aišku signalą, kad būtų geriau suvokta, kad e, Rusijos veiksmai yra nepriimtini ir kad mes tikimės, jog tarptautinės taisyklės galiausiai bus pritaikytos ir tame regione. Kaip galime konkrečiai Ukrainai padėti? Ką tik uh, Komisijos atstovė apie tai kalbėjo. Reikia pasinaudoti ekspertų kvalifikaciją, kuriuos mes turime. Ir parengti tokį bendradarbiavimo formatą, kuris būtų pritaikytas toms valstybėms. Reikia politinės paramos tam ir tai būtų geriausias būdas eiti į priekį prioritetai skiriasi, viskas, tiesą sakant, gali būti traktuojama kaip prioritetas. Bet čia, kai kalbame apie valstybės E, kuri dabar atsidūrė visų dėmesio centre reformas, e, turim suvokti, kad uh, aktyvumo toje pačioje valstybėje turbūt trūksta. Maidane buvo tik ribotas skaičius žmonių ir nieko nėra daroma, kad būtų pakeistos senosios struktūros. Uh, saugumo struktūras reikia pakeisti, vidaus struktūras, saugumo struktūras tose valstybėse reikia pakeisti. Kolegos, kurie lankėsi Ukrainoje, supranta ir matė turbūt, kad dar šešėlėje veikia nepaprastai daug senųjų jėgų. Mes e, sustabdėme susitarimo gyvenimą, bet turbūt su Rusija reikia suderinti daug techninių dalykų techniškai įgyvendinti sustarimą kaip ir galime geriau, bet pati esmė dar nėra gyvena, ji turi būti įgyvendinta, o tai yra reikalinga. Mes e, kartu su FDA partija esame pasirengę padėti Ukrainai, norime, kad viskas ten vyktų sklandžiai ir žiūrime, kaip e, galėtume pasiekti tolesnės pažangos. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad dar kartą kalbame tą šią temą. Ačiū, kad mus paksikvietėt. Jau prieš mane kalbėjusiai sakė, kad e, kaiminystės politikoje praeitie yra padaryta klaidų. Ne tik tose valstybėse, su kuriomis yra pasirašyti oficialūs kaiminiški ryšiai, Manau, kad e, į mūsų daržą taip pat krenta nemažai akmenų. Nereikia tas valstybės vilioti kažkokiais nerealiais e, pažadais. Nereikia kurti klaidingų lūkesčių. Šiuo požiūriu ateityje reikės daugiau aiškumo. Kaiminystės santykiai, asociacijos sutartys – nebūtinai pačioje artimiausioje ateityje ar labai greitai leisom šalims tapti ES narėmis. Nereikia tikėtis per daug. Keletas žmonių sakė, kad e, ir viduržėmė jūros regionas yra labai svarbus e, aptariant partnerystę. Labai daug valstybių netenkina kriterijų Balandžio mėnesį aš lankiausi toje valstybėje ir to vizito pagrindu mes parengėm tolesnių veiksmų planą. Mes turime aiškiau suvokti, kad žmonėms reikia naujo, naujoviško gyvenimo, kuris išplauktų iš asociacijos sutarties. Žmonėms reikia kažko apčiuopiamo, kažko kasdien matomo. Kreipiuosi į komisijos atstovę. Nuolat aptarėme teisės viršenybę. Jūs kalbėjote apie kovą su korupcija. Bet ir kova su naujaja oligarchų sistema yra būtina. Rytų valstybėse, su kuriomis mes palaikom partnerystę, oligarchų sistema atrodo yra įsitvirtinusi. Pone Morgarinė atsakinga už e, užsienio reikalus, dirba labai efektyviai. Manau, kad e, ji pasieks gerų rezultatų. Kaiminystės politikoje turėtų taip pat aktyviau dalyvauti vietos ir regionų administracijos. Nes e, tokiu būdu pakeisime žmonių kasdienybę. Ačiū pirmininkė, aš tik vieną pastabą išsakysiu. Mes visi pripažįstame, kad regionė kaiminystės politika e, atnešė gerų rezultatų, bet buvo pastebėta ir klaidų. Svarbu, kad nuolat peržiūrėtume tai, ką darome. Man atrodo, kad svarbu galvoti ne tik apie regioninį bendradarbiavimą. Regione mes išvelgtume daug bendrų vardiklių, bet turėtume taip pat nusileisti iki specifinių valstybių ypatybių. Ką, kokia pagalba, kuriai šaliai reiškia? Pažvelkime viduržėme jūros regioną. E, Egipte štai viena vertus yra kalbama apie stabilumą, bet kita vertus matome, kas buvo padaryta demokratiniams procesams kiek buvo pažeista žmogaus teisių, net Bubarako laiku tiek jų nebuvo daroma. O po to galime pažiūrėti iš kitos pusės į Libiją. Ten iškilo grėsmė, kad e, valstybė visiškai žlugs. Libija turi milžiniškus gamtos išteklius. Mes visi jau matėme, kiek žalos tokios organizacijos kaip e, ISIS islamiškoji valstybė padarė tokiai šaliai. Libijos žlugimas atneštų dar didesnės žalos. Todėl privalu galvoti apie šios e, problemos saugumo pusę ir įvertinti savo interesus kiekvienoje valstybėje atskirai, ką mes turėtume daryti, kad pasiektume gerų rezultatų su kiekviena šalimi. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, es ist ja ein. Ačiū pirmininkė. Jau daug buvo pasakyta apie praeities klaidas, tačiau manau, kad pagrindinė klaida, kurią daroma dėl Ukrainos ir Moldovos, yra apskritai šalių pasidalymas. Pusė šalies yra prorusiška, pusė šalies yra proeuropietiška ir jos turi pasirinkimą. Prisiminkime, kas įvyko Vilniuje, kas įvyko Ukrainoje su asociacijos sustarimu ir reikia nepamiršti šių pamokų, kai kalbame apie Moldovą. Ir Ukraina taip pat. Žmonės minėjo oligarchus Ukrainoje. Aš pats šešis kartus lankiausi šioje šalyje ir man atrodo, kad ten niekas nepasikeitė. Ukraina yra ta šalis, kur oligarkai įsitvirtino gana seniai ir šeimos valdo politiką, šeimos valdo partijas ir nežinau, kaip pakeisti šią padėtį, jeigu norite padėti Ukrainai. Sakote, kad asociacijos susitarimas um, priklauso nuo daugelių dalykų. Taip, jisai priklauso ir nuo oligarchų valios, oligarchų noro Ir tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, prieštarauja tarptautiniai teisėjai. Tiesiog kalbama apie vieną oficialią gaują, o ne keletą neoficialių. Buvo kalbama apie rinkimus Rumunijoje praeitą savaitę ir ne Rumunijoje gyvenantis rumūnai negalėjo balsuoti. Lygiai taip pat Moldovoje nemažai žmonių gyvenančių Rusijoje ar gyvenančių kitur, ne Moldovoje, negalėjo balsuoti. Ir viena partija buvo uždrausta prieš pat rinkimus, jai buvo neleista dalyvauti rinkimuose, o mm, ankstesniuose rinkimuose jie buvo surinkę 15 procentų balsų. Taigi matote, kas darosi. Žodis jums. Ačiū pirmininkė Per 12 darbo metų šiame komitete aš esu buvęs parlamento pranešėjų e, tiek e, rengdamas pranešimus savarankiškai, tiek e, kartu su kitais pranešėjais. Kalbėjome apie rytų matmenį ir man atrodo, kad aš esu patyrę šioje politikos srityje. Uh, Ir vienas dydis visiems, bei tokio pobūdžio politika, kur e, įtraukiamas e, tiek Azerbaidžianas, tiek Alžyras, man atrodo, kad nėra tinkama. Pagal 49 straipsnį šalis, kurios yra kandidatės, e, vėliau gali tapti ES dalimi ir kalbu tiek at... Tačiau tam tikros šalis pagal 49 straipsnį negali tapti es dalimis, tiek Šiaurės Afrikos šalis, tiek pietų viduržėmė jūros šalis. Bet kokiu atveju e, žmogaus teisų, demokratijos ir pagrindinių laisvių politika yra nuosekli ir visą apimanti politika ir ją reikia tęsti įvairių šalių atžvilgių. Es gana liūdnai atsidūrė keistoje padėtyje ir dabar turi konkuruoti su Putinu. Ir Putinas atrodo, kad nori vėlgi gražinti senąją sistemą ir pažiūrėkime į tą Eurazijos ekonominę sąjungą, kuri gali tapti Eurazijos sąjunga. Putino veiksmai pažeidžia visus tarptautinius principus, o Rusijos kariniai agresija ir nepagarba kitų šalių teisėms ir apsisprendimo laisvai, pavyzdžiui, Gruzijos apsisprendimo laisvai, yra visiškai nepriimtina. Žinoma, 28 e, valstybės narės skirtingai vertina Maskvai taikomas sankcijas, tačiau EKR nori labai aiškiai padėkoti už Bundestago poziciją ir kanclerės Merkės poziciją ginant tokių šalių kaip Ukraina teisės, laisvės ir demokratiją šiuose šalyse. Taip, ša, šalis gali rinktis savo kelią laisvai, nepatirdamos spaudimų iš kitų šalių. Taigi dar kartą ačiū Vokietijos politikams ir kancleriai Merkel. Labai ačiū. Norėčiau šiek tiek e, kalbėti apie rytų partnerystės naują struktūrą. Reikėtų paieškoti kažką kokios išeities, parengti kažkokius instrumentus, kurie skirtusi nuo dabartinių. Nes atrodo, kad plėtros procedūra neveiks, jos nebus. Ir, pavyzdžiui, dėl Norvi, Norvi, Tačiau mes kažkaip turėtume paieškoti kažkokių perspektyvų pagal Kopenhagos 2.0 nuostatas, jeigu rytų partnerystės šalis nori su mumis bendradarbiauti ir turėti kokių perspektyvų. Taigi rytų partnerystės politika skirta bendradarbiavimui ir kad ir ji nekeičia narystės, tiesiog padeda šalims žengti demokratijos keliu. Bet to atrodo, kad Kremlius bando sukurti kažkokią sistemą e, ar įsitvirtinti Ukrainoje. Kremlius nori, kad mm, Ukrainoje veiktų tokia pat sistema kaip ir Rusijoje, Maskvoje ir jiems nepavyko to padaryti. Taigi dabar galime mes padėti pasiekti reformų šalyje ir jas vykdyti pagal savo modelį. Pirmiausia, reiktų kovoti su korupcija, nes korupcijos dėka Kremlius gali vaidinti atitinkamą vaidmenį šioje šalyje. Be to mums reikia labai atsargiai vertinti situaciją. Jeigu Kremlius pasieks kažkokį tai sandorį su mumis, pirmiausia, jokių būdų neturėtume pamiršti Krymo ir reiktų pažiūrėti, kad Kremlius nesugriautų Ukrainoje vykdomų reformų. Nes aš sutinku su kitais kolegomis, kad situacija Ukrainoje sudėtingi, tačiau mes turime ją keisti, mes turime užkirsti kelią Rusijos veiksmams, kad Rusija negalėtų apginti savo interesų Ukrainoje ir trukdyti reformoms. Ačiū pirmininkė. Norėtume pasveikinti kolegas iš Vokietijos Europos parlamente ir keletą dalykų pasakyti, kad ponas Kiršman galėtų vėliau man atsakyti, jei to panorės. Na, rytų šalis. Taip, ten veikia oligarchai, padėtis ten sudėtinga, tačiau pažiūrėkime, kurgi oligarchai laiko tos pinigus. Atsigrėžkime į save, pažiūrėkime į veidrodį. Kokie bankai valdo oligarkų lėšas. Tikrai ne Rusijos bankai, dauguma bankų yra vakaruose. Taigi pažvelkime ir į save. Yra gerų žinių apie Ukrainą. Iš tiesų, e, šalis buvo užvaldyta korupcijos, tačiau panašu, kad Ukraina buvo pasirengusi priimti buvusi komisarą kuris buvo nusiųstas ten, ponas Šemeta. Jis buvo paskirtas kaip komisaras kovai su korupcija ir tikrins padėtį Ukrainoje. Puikios žinios, jeigu jos ben, Ukraina bendradarbiavo su mumis korupcijos klausimų, tai duoda daug vilčių. Galiausiai, energetika. Energetika yra labai svarbi politikos dalis Europoje ir galbūt paprašyčiau pono Kiršpork papasakoti apie Vokietijos pasirengimą dirbti su energetikos sąjunga ir paprašyti mūsų šalių kaimynių, kurios yra pasirašusios asociacijos susitarimus, laikytis atitinkamų reikalavimų, nes kažkada reikės individualiai spręsti spręsti e, kylančius klausimus. Be to, norėčiau, kad Vokietija ir toliau išlaikytų sankcijas taikomas Rusijai, nes e, daromas spaudimas Ukrainoje ir sankcijos turi galioti tol, kol nebus pradėtas vykdyti Minsko susitarimas reikia užkirsti kelią oligarchams ir Rusijos separatistams, kad jie negalėtų kliudyti Ukrainai. Ačiū. Tai e, Ačiū. Aš irgi norėčiau grįžti prie praeities klaidų. Aš manau, kad mes per ilgai kritikuojame tai, o tai ir nori Rusija, nori buferinės zonos paliai palei savo aplinką. Tai yra tam tikra doktrina. Ir aš manau, kad tos šalis, kurios įtrauktas į tą planą, joms turime sukurti kažkokią tai perspektyvą. Tai nereiškia, kad 50 procentų žvelgia į Rusiją. Pavyzdžiui, Odesoje mes steb stebėjome miestą, kuris yra visiškai rusakalbių miestas, bet jie visiškai ne, nežiūri į Rusiją, jie didžiuojasi būdami Ukrainos rusakalbiais. Ir kalbėti, kad jie žvelgia į Rusiją ar lenkėsi link Rusijos, tai iš tiesų būtų bandymas tiesiog sugražinti tą posovietinę nostalgiją jie tikrai nežvelgia į Rusiją. Ir dabar Rusija bando suskaldyti visuomenę ir destabilizuoti padėtį. Taigi mes turime surasti kažkokiu tai griežtesnių priemonių ir stipriai ir griežtai kovoti su tuo noru dalintis ir, ir skaldyti. Galima kalbėti apie asociacijos susitarimus ir taip pat Aišku, tai nėra tas pats, kas įstojima, įstojimas į Europos Sąjungą. Tai nėra, niekas nevyksta automatiškai, bet tai yra tam tikra perspektyva ir perspektyvų atvėrimas čia yra labai svarbu. Aišku, automatiškas įstojimas neįmanomas, nes reikalinga, kad būtų įgyvendintos atitinkamos reformos. Ačiū. Aš esu iš GNGL frakcijos. Panašu, kad sutarėma, jog ES kaimnystės politika nėra būtina. Ir galbūt yra sėkminga Ukrainai rytų partnerystiai. Bet išvados labai paprastos. Rusija, Rusija yra kaltinama ir viskas yra Rusijos kaltė. Bet viskas čia yra perdėm paprasta turime bendriau vertinti padėtį, o ne taip vienareikšmiškai viską nušviesti. Labai dažnai šitos šalis bando pasirašyti susitarimus ekonominio pobūdžio ir kitokius ES, tačiau jos nėra e, pasirengusios tą padaryti. Aš manau, kad turime į tai išvelgti, vertindami asociacijos susitarimus. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėme į pietų kaiminystę, tikrai čia galima prognozuoti ir puikiai numatyti, kas atsitiks. 2060 metų priekybinis deficitas smarkiai išaugęs iki 130 milijonų iki 4,2 milijardo. Tai yra milžiniškas uh, deficitas ir skurdo yra daugiau, o skurda išprovokavo, skurdas išprovokavo arabų pavasarį. Čia juk ne, ne rusai dėl to kalti. Pažvelkime į Ukrainą, ten yra galybė problemų, bandant įgyvendinti pasaulio banko priemonės, pasaulinės prekybos organizacijos priemonės. Kai yra skurdas, žmonės negali net gauti uh, tinkamos pensijos. Ar, ar galima dėl to kaltinti Rusiją? Sakome, kad rusai skaldo visuomenę, dėl visko mes juos kaltiname ir dėl skurdo ar panašiai, bet aš nemanau, kad mes turime taip kalbėti šiame komitete. Pažvelkime, kas nutiko su pietų partnerystė. Mes turime iš naujo apie tai pamastyti. Ačiū socialdemokratai. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums už galimybę surengti šitas diskusijas su kolegomis iš Europos parlamento. Aš žvelgiu į kaimynystės politikos pietus, tai yra Šiaurės Afrikos šalis. Esu Viduržėmio jūros regiono sąjungos grupės narys ir dalyvavau galybėje įdomių susitikimų, kur buvo kalbama ir apie moteris, jų vaidmenį, kultūrą, energetiką, aplinką ir panašiai. Dabar norėčiau pažymėti tai, ką sakė pirmininkas, būtent, kad mes iš arabų pavasario jau įžengėme į arabų rudenį, bet matome ir pozityvių poslinkių Šiaurės Afrikoje Čia galvoju, turiuomenė Tunisą ir ten įvykusius rinkimus, kur buvo parodyta, jog yra kitų alternatyvų ir kad yra įmanoma pasiekti pažangos. Taigi dėl šios priežasties aš norėčiau pasakyti, kad kaiminystės politika turėtų būti daugiau ją turėtų daugiau orientuotis Europos Sąjunga. Barcelonos procesas be jokios abejonės irgi čia labai svarbus, bet mes turime čia dirbti tikrai labai intensyviai ir galvojant ir apie tai, kad viduržėmio jūros regionas yra tas regionas, kuris susiduria su galybėm imigrantų, taigi ir dėl tos priežasties tam reikia skirti daug dėmesio ir valstybėse narėse, ir taip pat Europos parlamente. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte šį susitikimą. AFET komiteto narių Mudestago Europos reikalų komiteto narių bendrą susitikimą, jis yra labai svarbus. Ir taip pat norėčiau pasveikinti Vokietijos Bundestagą ir atvykusius kolegas tam, kad jie palaiko sankcijų režimą, tai yra labai svarbu šiuo ypatingai reikšmingu momentu ir būtų labai blogai, jeigu jie elgtųsi kitaip. Taigi labai sveikinu jų tą žingsnį. Dabar kalbant apie bendrai rytų kaiminystę ir apskaitai kaiminystės politiką, mes matome, kad priejome kryškelę. Senoji politika, galime kalbėti apie tai, kiek sėkminga ar nesėkminga jie buvo, bet jos tęsti negalime, tokios kokia jį buvo anksčiau. Taigi priejome kryškelę ir dabar reikia iš esmės rinktis, arba galime sakyti, kad galiausia norime ilgalaikės sistemos politikos, kuri leistų pasiekti narystę anksčiau ar vėliau. Arba turime pripažinti, jog politika turi būti kitokia, kitoks politinis režimas, kur kalbama apie skirtingas zonas palei Europos Sąjungą. Blogiausia būtų, jeigu mes vieną propaguotumėme, o darytumėme kitą. Ir kai bus primtas aiškus sprendimas, ir aš galėčiau pateikti argumentus, kai toks sprendimas turės būti priimtas, tada bus aiškiau, kokie turėtų būti kaiminystės politikos pagrindiniai tikslai. Dabar kalbant apie rytų kaiminystę, taip pat pietų kaiminystę. Daugiau už daugiau politika, daugiau už daugiau strategija gali duoti rezultatų, bet ji turi būti suderinta su mažiau už mažiau strategija. Jeigu gauni daugiau, jeigu padarai daugiau, gauni daugiau ir priešingai. Negali būti duodama daugiau, jeigu partneriai padaro mažiau. Taip pat e, Europa turi kurti savo politiką Rusijos atžvilgiu ir negalime leisti savo tapti Rusijos veiksmų įkaitais. Mes turime derinti savo kaiminystės politiką, žiūrėdami į tai, ką daro rusa, rusai, bet ne priešingai. Ne rusai turi nulemti mūsų kaiminystės politiką. C'est moi C'est moi Oui. Mr. Castallo. Ponas Castallo. Kishar. Sorry. Ačiū pirmininkė. Deja, turiu pas, pastebėti, kad Ost politika dabar yra kur kas aktyvesnė nei Syd politika. 90 procentų kalbėjo apie rytų partnerystę, Ukrainą ir niekas nekalbėjo apie pietus. O aš norėčiau pasveikinti atvykusius svečius ir paklausti, kiek jūs apskaitai kalbate apie Europos pietus. Kai kurie kolegos minėjo tai, kad Libijoje yra žlugusios valstybės rizika. Rizika yra ta, kad mes nesuprantame, jog ta valstybė ir taip yra žlugusi. Džihadistai yra mokomi rytų Libijos stovyklose, nėra jokio, jokios, sienų, jokios sienų saug, saugumo, su Alkaida yra daug ryšių per Magrebą, Magrebo šalis ir bandoma toliau e, vykdyti kovos politiką. Tunise poslinkiai neblogi ir mes turėtumėme paremti ten užsimesgusią demokratiją ir padėti jiems tolesnėme kelyje, kad jie būtų mūsų kalbėjimo partneris Magrebo regione ir kad jie galėtų skleisti vakarų demokratiją visame regione. O ne vien tik tai kalbėti apie tai, kad reikia tęsti Barcelonos procesą. Taip pat Mare Nostrum operaciją, už kurią sumokėjome 144 milijonus eurų. 150 tūkstančių žmonių buvo išgelbėta, 3 tūkstančiai žuvo, kaip ir vienas žingsnis į priekį, keli atgal. Ir tas žingsnis į priekį labai trumpas, atsižvelgiant į visas nelaimės, kurias matėme. Šiaurės Afrikos, artimų rytų, uh, nelaimės, negalime čia kaltinti tik Italijos, reikia kaltinti visą ES ir visus vakarus. Tai nėra vien tik tai Ispanijos, Graikijos, Italijos problema, tai kas vyksta viduržėmio jūroje. Mums reikalinga pagalba iš visų ir mūsų kolegos vokiečiai privalo mums čia irgi padėti, kad mes visi galėtumėme dirbti iš vien ir bandyti ieškoti politinių sprendimų, kad visos valstybės narės ir visa ES paremtų tuos veiksmus. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti kolegas iš Vokietijos, iš Vokietijos Bundestago. Ir CDU norėčiau partiją pasveikinti, perinkus Angelą Merkel kaip partijos pirmininkė. Aš manau, kad galime pasveikinti visą Europą dėl tų perinkimų, to perinkimo. Kaip žinote, gegužės pabaigoje Rygoje vyks rytų partnerystės viršūnių sutikimas. Aš norėčiau pasakyti, kad rytų partnerystė dabar yra vienintelė priemonė vykdyti kaiminystės politiką su įvairiomis kaiminėmis šalimis. Ir ypač čia turėminė Baltarusiją, Armeniją ir Azerbaidžaną. Nes kitos trys - Ukraina, Moldova ir Gruzija - jau jos jau yra pasirašiusios asociacijos susitarimus koks bus Rygos viršūnių sutikimo siekis. Pirmiausia, bandysime išsaugoti Europos partnerystės politiką ir čia reiks pamastyti ir galbūt peržiūrėti tą politiką, kad ji būtų lankstesnė, ją būtų galima lengviau gyvendinti ir taip pat turi būti sustiprintas ekonominis šios politikos matmuo. Kaiminystės politika yra tikras strateginis iššūkis ES, nes tai yra būtent tas rytis, kur mes galime konkuruoti dėl įtakos su Rusija. Ir ypatingą dėmesį turime skirti tam, kaip daugiau išteklių galėtumėme numatyti, skatinant informacijos klaidą kaiminystėje apie Europą ir mūsų vertybės. Ačiū. Mr. Sarrazin. Ah, Aš e, turėdamas galimybę antrą kartą pakalbėti, e, norėčiau šitą pridurti. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir jūs patys e, suprastumėt, kad reikia rimčiau vertinti Ukrainai siūlomą reformą darbo atvarkį. Europos Sąjungos institucijos uh, ir ES valstybės narės turi tarpusavį susitarti. Todėl kitų metų pradžioje ir yra siūlomas organizuoti donorų konferenciją. Būtų naudinga donorų konferenciją susijęti su struktūrinėmis reformomis ir kova su korupcija ir Ukrainoje ir kitose valstybėse, kurios galbūt užmėgs partneriškus ryšius ateityje. Mes kalbame apie pilietinės visuomenės patraukimą į mūsų pusę tose šalise. Ypač tai pasakytina apie Ukrainą, nes ten vyksta labai daug specialistų grupių. Jos turi elgtis koordinuotai, ES institucijos e, turi būti aktyvios. Aš manau, kad tai yra uždavinys artimiausiams savaitėms ir mėnesiams. Mes turime labai aiškiai suformuoti vieną bendrą strategiją ir e, niekas e, dabar atrodo nebemato, ką daro kairė ir ką daro dešinė. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau labai pasidžiaugti šio posėdžio organizavimu. Jis vyksta pačiu laiku, kada reikia persvarsyti labai daug mūsų projektų apie išorinius globaliuosius veiksmus bendrai ir įtrau, įskaitant ir rytų partnerystę. Dvi pastabas norėčiau išsakyti. Visų pirma, būtina geriau bendradarbiauti Reikia institucinio bendradarbiavimo su nacionaliniu parlamentu, žinant e, užsienio politikos sudėtingumą, formuojant ją ir ją įgyvendinant. Turiu galvoje e, strategijas įgyvendinant. Antras dalykas, labai svarbu pagalvoti, kad jeigu Europa nori atlikti pasaulinį vaidmenį ir e, išnaudoti savo potencialą, aš esu Bosinaru, užtikrinant taiką, Pirmiausia, turime sukurti strategiją, kuri atstovautų ES bendrai, o ne pavienės valstybės narės. Antras dalykas, mes turime akivaizdžiai geriau koordinuoti ir derinti savo užsienio politiką, gynybos saugumo politiką ir energetikos bei tarptautinės prekybos sutartis. Labai gerai, kad dabar mūsų vyriausiai galiotinė Frederika e, atliks koordinatorės vaidmenį kiti komisijos nariai bus įtraukti, bet lygiai taip pat svarbu e, įtraukti nacionalinius parlamentus. Galiausiai pagalvokime apie tai, kad po Ukrainos ir Rusijos krizės mes turime pagalvoti ir apie savo gynybinius sugebėjimus ir mūsų ES gynybinę reakciją iškilus krizėms. Ne visuomet reikia pasikliauti tik NATO, reikia stengtis sukurti gynybos gebėjimus, kurie papildytų NATO ir kurie būtų suderinti su NATO. Utopijų ir iliuzijų laikotarpis pasibaigė. Mes turime e, vertinti jūsų real politikos požiūrį ir pagalvokime, ką Europa turi daryti, kad taptų veiksminga pasaulinė veikėja. Vielen Dank. Ich nutze natürlich auch gerne die Gelegenheit. Labai ačiū ir aš pasinaudosiu progą kalbėti antrą kartą. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, ir dėkoju Vokietijos parlamento pirmininkų už tai, kad buvo suorganizuotas toks bendras posėdis. Man atrodo, yra gyvybiškai svarbu kalbėti vienu bendru balsu. Labai svarbu įvertinti mūsų poziciją dėl kaiminystės politikos, neapsiribuojant partinę politiką. Kalbėjome apie rinkimus ir man, tiesą sakant, šiurpas kilo, girdint, kad socialdemokratų kandidatai labai savotiškai kalba apie suvienijimą. Prireikė trijų dienų kad e, tu, tie komentarai būtų pristatyti. Be to, tuos komentarus paremė vicekancleris. Labai svarbu vengti nuomonių išsiskirimų, nes tai kelia grėsmę Europietų, Europos politikai. Dėl tos priežasties aš noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Ačiū. Labai gerai, kad jūs, e, ponė Gabriel, e, pona Gabriel paminėjote, nes ponė Merkel jau yra paminėta. Mulțumesc, domnule președinte. În revizuirea politicii... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Peržiūrėdami kaiminystės politiką turime užtikrinti pusiausvyrą tarp pietų ir rytų. Be to, reikia pagalvoti, kad dabar Europos perspektyva egzistuoja tik tai tom valstybėms, kurios dalyvauja rytų partnerystės projekte. Norėčiau pateikti klausimą. Kitais metais, gegužės mėnesį Rygoje įvyks aukščiausio lygio susitikimas. Jeigu mes pristatę savo strategiją susidursime su e, naujais prašymais iš valstybių, kurios dar nėra partnerės, bet nori tapti galbūt narėmis. Aš norėjau tik tai paminėti tai, kas jau buvo pasakyta, kalbant apie krizę su Ukraina, ką daro Rusija. Nepaisant to, reikėtų nepamiršti valstybių pietuose ir padėties viduržėmių jūros regione. Tai yra nepaprastai svarbu. Aš norėjau paminėti valstybę, kuri kol kas nėra akcentuojama. Turiu galvoje Egiptą. Jame ginkluotos grupuotės kelia grėsmę visai sistemai. Žmonės yra groidbiami, žudomi labai plačiai tai yra daroma ir spaudoje apie tai nėra pakankamai rašoma. Aš pats lankiausi koptų centre Egipte ir mačiau tankų, mačiau žmonių su automatiniais ginklais. Aš noriu, kad jūs įsivaizduotumėt, kas ten dedasi. Bažnyčios yra deginamos. Tai parodo kokiu veiksmu imasi mus broliai musulmonai, musulmonų brolyje. Ir labai svarbu išnaudoti e, galimybės padėti tai šaliai. Vyriausybė tam turi skirti daugiau dėmesio. Turime pasinaudoti tą galimybę ir užtikrinti, kad nebūtų praleistos progos. Imkimės konkrečių priemonių, kaip kad, pavyzdžiui, kalbėjome apie Moldovą tokių, patų, tokių pačių. Turime remti demokratinį procesą. kuris dabar prasidėjo ne karinėmis priemonėmis, bet kitokiomis priemonėmis, kurias čia jau aptarėme. Ja, zunächst einmal, Herr Vorsitz.